jos dalis. Trumpas pranešimų pristatymas pagal 45 darbo, tais, darbo taisyklių straipsnį, antroje dalį. Ir pradėsime e, nuo Bastian Belder pranešimo dėl ekonominės ir pekybinė, ekonominių ir pekybinių santykių su vakarų Balkanais. Taigi, prašau, keturios minutės jums voorzitter dėkoju pirmininke norėčiau pasinaudoti šią progą kad gavau žodį ir pristatyti savo pranešimą dėl prekybos ir ekonominių santykių su vakarų balkanais dokumentas prasideda nuo įžanginės dalies kurioje kalbame apie šių šalių perspektyvas Europos Sąjungoje. Mes tikrai negalime leisti, kad visi tiesiog sėdėtų, nuleidę rankas ir lauktų ir paliktų viską saveigai. Tikrai ne. Norime, kad būtų imtasi konkrečių veiksmų, neužtenka vien pažadų. Reikia apsvarstyti vairias galimas priemonės, kurios padėtų pasiruošti narystė ir stojimui į ES. Taip pat reikia pažiūrėti, kas apskritai yra manoma apie stojimo procesą. Na, apskritai, manau, kad Europos Sąjunga e, turi daryti tam tikrą spaudimą, kad būtų laikomasi pažadų. Prisiminkime Srebrenicos atvejį, kaip tuomet buvo pasielgta. Savo pranešime aš raginu ir toliau įgyvendinti vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą. Jis labai svarbus regiono integracijai, jis labai svarbus visoms regiono šalims, jis gali padėti joms integruotis į ES rinką ir galiausiai įstoti į ES. Tad yra trys, sakykime, svarbus žingsniai, kuriuos turime remti. Visų pirma, turime remti reformų procesą regiono šalyse. Turime raginti reformas, turime daryti tai per e, vietos valdžios institucijų darbuotojų apmokymus, taip pat turime padėti kurti jiems administracinius pajėgumus, turime užtikrinti, kad žmonės žinotų, kokios yra galimo finansavimo ir paramos taisyklės. Kai pradėjau renkti šį dokumentą, taip pat e, aktyviai dirbu ir Hagoje, e, svarstydamas ekonominius aspektus ir apie tai kalbu ir savo pranešime. Jame kalbu apie e, tą vadinamą pagalbos vyriausybės vyriausybėms procesą. Toks procesas galėtų būti labai naudingas ir jis galėtų būti pritaikytas kiekvienai atskirai šaliai. Norėčiau e, akcentuoti kelis dalykus iš savo pranešimo. Visų pirma, pakalbėsiu apie bendradarbiavimą energetikos srityje. Tai itin jautrus ir svarbus klausimas. Turime kalbėti apie dujas, apie žaliavinę naftą, apie šiuos išteklius ir apie tai, kaip jie transportuojami į šio regiono šalis, kaip jie ten patenka. Tad labai svarbu geros energetikos politikos ir jei panagrinėsite dabartinę padėtį ES, tai aiškiai matysite, kad reikia imtis veiksmų. Yra kreipiamasi ir į tarybą, ir į komisiją ir prašoma nepalikti šio regiono šalių likimo valiai, turime jom padėti. Aš pats nekartą lankiausi Balkanuose ir tikrai suprantu to regiono problemas. Taip pat esu vykęs į tą regioną ir e, studijų vizitams, dirbau su ponu Beninsti, taip pat su kitais kolegomis, esu buvęs ir Kosove. Na, o rytoj planuoju vykti į Albaniją. Tikrai savo pranešime aš šimtų procentų neišnagrinėjau padėties Balkanuose. Tikrai dar ne viskas jame yra. E, įrašyta, dar daug ką reikia nuveikti ir turime vykdyti savo įsipareigojimus. Kaip sakiau, svarbiausia yra skatinti reformas ir savo ryštą turime parodyti labai aiškiai. Aš tikrai uh, su didžiuliu džiaugsmu rengiau šį pranešimą ir manau, kad reikėtų parengti po atskirą pranešimą kiekvienai Balkanų regiono šaliai. Pone Vasilijų. Dėkoju. Labai geras pranešimas ir labai savalaikis. E, dabar mes reagime, kaip Vakarų Balkanai vis labiau artėja prie ES ir jame pateikta puikiai analizė Vakarų Balkanų šalių santykių su ES, kokia ten yra ekonominė e, padėtis ir e, toliau. Norėčiau kai ką pakomentuoti. Vakarų Balkanai yra labai svarbus ES partneris. 2008 metų kovo komisijos komunikate dėl vakarų Balkanų pakartojamas mūsų įsipareigojimas dėl santykių stiprinimo su šiuo regionu ir taip pat pabrėžiama laisvų ceftos svarba e, tolesniam regiono vystimuisi. Aišku, narystės perspektyva gali tapti e, katalizatoriumi e, lemsiančiu mūsų mm, tvarę plėtrą ir ilgalaikį stabilumą regione. E, komisija pritarė sąlygai, kad tik pagal Kopenhagos kriterijus galima vertinti, ar šalis yra pasirengusi narystiai ES. Vakarų Balkanai yra pagrindinis es prekybinis e, partneris. Gilus ryšiai e, yra gyvybiškai svarbus siekiant sustiprinti šio regiono ekonomikos augimą. Kaip jūs savo pranešime e, teisingai pažymite, prekybos liberalizavimas ir integracija yra labai svarbus aspektas stabilizacijos ir asociacijos projektuose ir mes trimis lygmenimis veikiame santykiuose su Vakarų Balkanais. Pirmiausia, mes vienašališkai e, nu, jau nuo 2000 metų suteikėme ypatingas e, prekybinės sąlygas šiom, šio regiono šalims, suteikėme e, didesnė prieiga prie mūsų rinkų ir laisvos prekybos, laisva prekyba yra tam tikras sąlygas sukurti politinėms ir ekonominėms reformoms ir padėti šioms šalims integruotis į ES. Ir taip pat padėti joms e, perimti bendrijos e, teisės aktus. Toliau ES e, padeda paspartinti dėrybas dėl CEFTOS ir suteikė finansinę pagalbą CEFTA sekretoriatui bei sutarties šalims padeda finansiškai įgyvendinti šį susitarimą. Tuo pat metu komisija paiso CEFTO regioninio požiūrio ir pritarė minčiai, kad CEFTA vaidina lemiamą vaidmenį stiprinant regioną, didinant jo integraciją ir rengiant regioną prisijungimui prie Europos bendrosios rinkos. Taip pat CEFTA yra puikus instrumentas, kuris padeda kalbėtis priekybiniais klausimais dvišalių ir daugiašalių lygmenių. Tai yra puikus pagrindas kurti puikius kaimininius santykius. Komisija stebės, kaip e, vyksta CEFTA įgyvendinimas. Mes toliau teiksime kasmetinės e, ataskaitas apie stojimo ir pasirengimo stojimui procesus. Be to, daugia šalių lygmenių komisija rėmė Vakarų Balkanų šalių prisijungimą prie e, PPO. Tai yra fundamentalus žingsnis E, padėsintis integruotis į globalizuotą ekonomiką. ES mobilizavo visus turimus politikos instrumentus, e, padėdama Vakarų Balkanų šalims vykdyti reformas, e, pasirengimo stojimui pagalba yra labai svarbi, turint galvoje ilgalaikės perspektyvas. Iš viso pagal dabar dabartinę finansinę 7-13 e, metų perspektyvą e, numatyta skirti 11,5 milijardo eurų šiam regionui. Ir galiausiai komisija palaiko dialogus su visomis regiono šalimis ir mes kalbame apie vizų režimų supaprastinimą ir panaikinimą. Noriu Jūs užtikrinti, kad komisija daro viską, kas įmanoma, stiprindama prekybinius santykius ir siekdama, kad Vakarų Balkanų šalio ekonomika e, taptų kiek įmanoma artimesnė ES šalių ekonomikoms. Ir baigdama norėčiau padėkoti uždėmesį ir pažymėti, kad pristačiau bendro komisijos požiūrį. Ačiū. Dėkui už pasisakymą. Rytoj e, bus balsuojama dėl šio pranešimo, o dabar pagal darbo atvarkę ponios Makinės pranešimas keturios minutės jai. Thank you. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju komisariai. Noriu pasakyti, kad kai pradėjau renkti šį pranešimą, e,